datos e, pasitikslina kalbėtojas. Ne, nuo dešimtos iki suklydo kalbėtojas, nuo devintos bus diskusijos iki pirmos valandos ir paskui nuo trečios iki ketvirtos. Darbo atvarkė bus išspausdinta, patikta internete. Dėkuoju ir Euro parlamento nariams, dėkuoju komisijai.